Ε, παρακαλώ να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Labą dieną, pradėsime šios popietės posėdį. Dirbsime prie vieno svarbaus klausimo. 14-20 metų DFP. Pranešėjau žodis, ponui Olbrechtui, prašau. Uh, yes, uh, thank, thank you, chair, and I will... Dėkoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu lenkiškai. Nuomonė, kurią aš parengiau, yra parengta apie pranešimą renktą savo iniciatyvą, kurio prašė biudžeto komitetas. Šiame biudžeto komiteto pranešime kalba sukasi apie tai, ko galima pasimokyti rengiantis CFP. Galbūt pabrėšiu keletą pagrindinių e, aspektų susijusių su daugiametė finansų programa ir jos rengimu. Visų pirma, galbūt nebereikėtų kartoti tų darybų aspektų, apie kurios buvo ir taip daug kalbama. MFF e, srityje yra numatyta, jog parlamentas turi taikyti sutarimo procedūrą ir e, iki šiol mes konstatavome štai ką. Visų pirma, jog e, pirmasis pasiūlymas pateikiamas paskui vasario mėnesį pateikiamas antrasis pasiūlymas, bet visa tai dar vyksta ne pagal e, sutarčių nuostatas, o paskui vyksta diskusija tarp tarybos ir parlamento. Ir čia e, svarbus yra parlamento politinis vaidmuo. Mes manome, kad e, tai, kas siūlo, tai, kas siūlė vadovų taryba ne visiškai atitiko tai, e, ko norėjo parlamentas, neatitiko parlamento pozicijos. Aš e, teikdamas šios dalykus remiuosi iš taiko. Iš principo čia yra dvi tvarkos, dvi procedūros. Yra viena vertus finansinių perspektyvų rengimo procedūra, kita vertus yra teisinio pagrindo procedūra programavimo laikotarpiui. Savo nuomonėje aš teigiu, jog šitie abu aspektai turi būti atskiriami. Tad diskusija dėl MFF turi būti nesutapatinama su e, diskusija e, dėl e, pasirengimo. Nes politinių požiūrį tie dalykai skiriasi. Sanglaudos fondai taip pat turi būti atitinkamai nagrinėjami ir mes turime aiškintis, kodėl sanglaudos e, fondai padeda ekonomikos augimui. Mes konstatavome jog čia iškyla tam tikrų grėsmės aspektų ir tai turi įtakos biudžetui. Šiandien iš ryto buvo apie tai kalbama. Iki metų pabaigos gali pritrūkti lėšų ir dalis lėšų yra atidedama kitiems metams, o tai reiškia, jog dėl to gali iškilti tam tikros grėsmės anglaudos politikai. Ir tuomet gali iškilti grėsmė, jog valstybės narės, jog iškils problemų dėl mokėjimų valstybėse narėse. Tad būtina skirti tas dvi mano minėtas procedūras ir antras dalykas svarbus, kurį pabrėžiu, yra lėšų galimas trūkumas. Yes, please. Uh, now the floor to the shadow rapporteurs and uh, uh Mrs. O dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. François, ar norite kam nors pridurti? Jei ne, tuomet žodis Kornelijai Ernst. Aš Konstanca Kril, pirmininkė. Kornelija Ans dirbo su mumis kitoje grupėje. Aš ir esu šešėlinė pranešėja iš SND frakcijos. Taigi aš esu Konstanca iš SND frakcijos ir esu šešėlinė pranešėja šiuo klausimu. Norėjau padėkoti Janui. Jis iš ties puikiai pristatė temą ir labai greitai buvo parengtas šis nuomonės projektas ir visiškai pritariu tam, ką jis pasakė. Mes parlamento vardu e, daugiausia kartu su biudžeto komitetu atsižvelgime į bendrą sprendimo prieimimo procedūrą, o valstybių vyriausybių vadovai jau prie, buvo prieėmę sprendimą. Trilogija buvo labai svarbu apie tai kalbėtis, Bet aš nežinau, koks bus galutinis pasiūlymas. Taip, bendras sprendimo prieimimo procedūra galioja šiuo atveju. Ir kai kalbame apie daugiametės finansinės programos skaičius, iš tikrųjų negalėjome prieštarauti tam o, ekonominių rezultatų pateikimui ten minimam. Taigi turime priimti finansinį sprendimą tokį, kuris neįtakotų teisės aktų kūrimo. Ir tikrai nežinau, kaip tai būtų galima pasiekti. Mes patys norėjome pakeisti turinį, bet jei turinys įtakoja skaičius, tuomet tai jau yra negerai ir nežinau, kaip reikėtų tai teisingiausiai padaryti. Tai tik norėjau atkreipti jūsų dėmesį, kad iš esmės kalbame apie sąlaudos politikos finansavimą pagal dabartinę daugiametinę finansinę programą ir finansavimas buvo sumažintas ir visai netoks, e, kokį iš pat pradžių siūlė komisija. Regionai turėjo progą gauti papildomą finansavimą, tačiau dabar ši galimybė iš jų buvo atimta. Labai aiškiai turėtumėme pasakyti, Ir tai yra puikiai mintis, kad buvo įkurtas specialus komitetas. Taigi ne tik regionų ninių reikalų komitetas, bet ir kiti komitetai įsitraukė ir aptarė tuos finansinės programos skaičius. ir manau, kad tai būtų tikslinga paminėti nuomonėje, kad ir kitas sėkiai būtų e, tokia praktika taikoma. Dėkuoju. Afonsi. Bon, crois, dire, Manau, jau galima sakyti, kad sutarėm dėl svarbiausių dalykų. Tų, kuriuos išdėstė ponas Lambrecht ir kuriuos minėjo Konstans Krell. Turėtume išreikšti savo susirūpinimą dėl e, finansinio ilgalaikiškumo, kai kalbama apie daugiametes programas ir sanglaudos politiką. Reikėtų tik galbūt pasiūlyti tokį papildymą dėl energetinio perėjimo. Ir reikėtų paminėti trečiajame punkte. Svarbiausi tikslai sanglus politikos rytyje, šalia užimtumo, ekonomikos augimo, viešų investicijų, socialinis lygybės, reikėtų paminėti ir energetinį, energetinį pereimą. Ačiū pranešėjų už pranešimą, kuris mūsų frakcijai visiškai tinka. Yes, uh, please, uh, Mrs. Sander Smith. Kolega Sander Smith. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Remercier Jan Olbrich pour son avis. Ačiū ponui Šmit, kuris puikiai primena, ponui Olbricht, kuris puikiai primena, su kokiam problemam bus susidurta rengiant daugiametį finansinę programą 14-20 metams. Mm, rezultatai piliečiams darybų nėra labai aiškus, o pačios darybos nevyko labai skaidriai ir tai yra didžiausias trūkumas, kuris kenkia demokratijos procesui. Labai gaila, tačiau valstybių ir vyriausybių vadovai pasirinko kaip kilimų prekeiviai dėrėtis naktį. Ir scenarius yra pakankamai dramatiškas. Kiekvienas norėjo prakišti savo mintis, kiekvienas švaistėsi savais grasinimais ir kovojo už savo nacionalinį kiemą. Tokios dėrybos pakenkė ES funkcionavimui. O paskui, kai Olimpo dievai pranešė savo verdiktą šešiems metams – Ir dabar mes, Europos parlamentas, turime ginti europinį interesą nuo nacionalinių egoizmų. Tačiau mūsų žodis nedaug ką sveria šiuo metu, šiame kontekste, kadangi esame ribojami dėrybų triloge. Sanglaudos politika yra ta, kuri daugiausiai nukenčia nuo tokių dėrybų. Sektoriniai, sektorinės dėrybos Ne visada yra tas dalykas, į ką atsižvelgia vadovų taryba. Vyko daug trilogų sustikimų. Pavyzdžiui, teritorinis bendradarbiavimas yra tas, kur aš buvau atsakinga už darbo grupės darbą. Ir taryba savo pozicijos praktiškai nepakeitė. Mes prašėme 7 procentų bendrų sumos. Gavome 2,7 procentų. Mes prašėme, kad lėšos būtų skirstomos e, atskiriems projektams, tačiau taryba atsisakė šitą daryti mes bandėme remtis tomis menkomis spaudimo priemonėmis, kuriomis galėjome remtis. Ir čia Danutos Hubner, mūsų pirmininkės, uh, pastangas, tačiau paminėti Jano Olbrichto, Eleno Lamasūro ir kitų pastangas, kurie darė viską, ką galėjo, kad parlamentas pasiektų tai, ką pasiekė ir dar daugiau. Turime septynių metų biudžetą, parlamentui pavyko išsaugoti ateities investicijas, padidintos lėšos Erasmus, padidintos lėšos labiausiai nepasiturintiems, augimui skatinti priemonės, taip pat mokslo tyrimų ir inovacijos programos tapo geriau aprūpintomis. Dabar reikia, reikia žengti dar toliau ir stengtis pasiekti maksimumą kad e, kiekvienas euras išleistas iš biudžetų padėtų kurti e, didesnį užimtumą ir kad atsigautų ekonomiką. Kaip padaryti, kad valstybės narės e, žvelgtų į realybę tinkamai ir kad nebūtų taip, kad projektų nebus iš ko finansuoti. Na ir paskutinis dalykas – solidarumo fondų skirtos lėšos matome vis daugiau vykstant nelaimių, visokie potviniai, visokios audros ir panašiai, tačiau socialinio fondo, biudž... solidarumo fondo biudžetas nuo milijardų sumažėjo iki 500 milijonų, kitaip tariant, per pusę sumažėjo, tuo tarpu dabar bandome supaprastinti taisyklės, kad būtų galima labiau pasinaudoti tų, tomis lėšomis. Europos parlamentas turi užtikrinti, kad ES laikytųsi tų įsipareigojimų, kuriuos prisėmė taryba. Reikėtų, kad viskas būtų priklausoma ne tik nuo valstybių geros valios, reikėtų atlikti tarpinę peržiūrą, kad e, Būsimasis parlamentas galėtų įsitikinti, kad e, laikomasi prisimtų įsipareigojimų. <clears throat> Ir dėl tokių dalykų, kaip, pavyzdžiui, solidarumo fondas, be abejo, reikės papildomų diskusijų. Dėkui. Is, uh, Ar būtų dar norinčių pasisakyti, Vanisarai? Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, susipažinau su pranešimo tekstu. Atsiprašau, kad pavėlavau. Ketvirtas e, punktas čia yra svarbus, penktas taip pat. Dabar perinama prie naujo laikotarpio, iškyla tam tikrų sunkumų, turi būti užtinkra, užtikrinamas tam tikras lankstumas ir e, galbūt reikėtų taip pat e, kai ką pakoreguoti, bet e, lyginant abu laikotarpius, seną ir, ir naują laikotarpį, vis dėlto e, matome, kad iškyla tam tikrų problemų ir kad jos iki šiol nėra išspręstos. Aš nesakau, kad viskas blogai ir kad patobulinimai, kurie buvo padaryti, nieko nepakeitė. Jie pakeitė, tačiau vis dar lieka atvirų klausimų. Žinome, kokie, kokie yra skaičiai, biudžeto komitete apie tai buvo kalbama ir žinom, kad kai kurios problemos vis dar neišspręstos. Ir žinome, kad dėl to vėliau gali kilti kai kurių problemų. Tad turime rasti tinkamų sprendimų ir turime E, mūsų piliečiams pasakyti, kokie tie sprendimai yra, nes tai svarbu. Komunikacija yra svarbus dalykas, nes e, antrai piliečiai sakys Europos e, institucijos priima sprendimus, tačiau ne, ne sugeba suvaldyti finansų. Taip nėra. Paprasčiausiai galbūt taryba truputį lengvabūdiškai elgesi su tam tikromis per savo prerogatyvomis. Janas kalbėjo taip pat apie kai kurios dalykus keliančius rūpeščių. Aš e, nesakau, jog dabar e, laikotarpio viduryje turime reformuoti visą sistemą ir pradėti viską nuo nulio, jokių būdų ne. Kai kas galbūt sako, jog e, galima tai daryti, bet aš nemanau. Aš manau, kad vėliau galėsim įgyvendinti reformą, reformuoti viską ir ypač pabrėžti teminį koncentravimą, taip pat regionų vaidmenį, kofinansavimo aspektus peržiūrėti, bet aš neturiu omenyje visiškai, visiškai viską pertvarkačios reformos, tačiau jeigu mes matome, kad yra tam tikrų silpnų vietų, tai turime atkreipti dėmesį į tai ir ieškoti sprendimų. <laughs> Ja myślę, że jeśli można zebrać Państwa uwagi. Dziękuję. Aš e, atsižvelgiu jūsų komentarus ir konstatuoju, jog e, padėtis yra tokia. Vadovų taryba, beje, vadovų taryba neminima sutarčių tekstuose šios procedūros platmėje. Vadovų taryba visų pirma parengė finansinių perspektyvų pagrindą ir e, suteikė darybų įgaliojimą tarybai. Ir viskas. Ir, ir e, vadovų taryba niekur toliau nėjo. Buvo apsiribota e, įgaliojimų parengimu ir paskui vyko trilogas. Aišku, darybų rezultatai buvo paskelbti ir mes dabar galim konstatuoti tam tikrus faktus šiame kontekste. Klausimas yra toks, kokiu rezultatu mes laukiame, kokiu rezultatu tikimės mokėjimų e, srityje. Ministrų taryba žiūrėjo į dėrybų įgaliojimus kaip į e, grįžtai saistanti dalyką kaip, kaip į tam tikrus tikslus. Tuo tarpu parlamentui tai yra visiškai kitas dalykas. Mūsų nesaisto tie įgaliojimai. Tad klausimas yra toks, kas vyks N plus 3 aspektu, nes e, ko gero mokėjimai bus atidėliojami vis toliau. Ir žiūrime taip pat žiūrėti, ką sako reglamento tekstas. Konstanca minėjo būtent šį aspektą. Tad e, visa ta atmosfera, visas tas dėrybinis kontekstas buvo toks, jog visi e, į padėtį žiūri taip, tarytum sprendimas jau būtų uh, pri, priimtas, e, taip buvo žiūrima į darybų įgaliojimus, tačiau iš principo negalima taip jos žiūrėti. Yra darybų įgaliojimai, darybos turi vykti. Ir tie įgaliojimai yra reikalingi tik tam, kad tinkamai vyktų darybos, tuo tarpu juos negalima žiūrėti kaip jau priimtą sprendimą. Ir būtent dėl to politinės pasiekmes buvo tokios, kokios yra ir labai svarbios politinės pasiekmes. Jūs kalbėjote taip pat apie uh, energetikos e, taupumą, energijos taupimą. Tai yra svarbus aspektas. Atsakydamas poniai Sančias Smith, pasakysiu štai ką. Aš esu biudžeto komiteto narys ir kaip šio komiteto narys aš žinau, statistinius duomenis, žinau visus skaičius, kur, kur, kuriais galima apibūdinti e, sanglaudos politiką. Europos komisija nusinčia e, medžiagą su tokiais skaičiais biudžeto komitetui, tačiau aš manau, kad regi komitetas taip pat turėtų juos gauti, nors jų negauna. Aš žinau tos skaičius todėl, kad aš esu biudžeto komiteto narys. Tik todėl. Kita problema teritorinės problemos. Mes e, norėjome 7 procentų, paskui nusileidome iki 6 procentų. Tuo tarpu e, dabar mes konstatuojame, jog e, skaičiai yra vis dėlto be galo maži. Tarybos argumentas buvo, jog išlaidų negalima didinti teritorinio bendradarbiavimo sryčiai ir taškas. Iki, iki šiol e, rezultatai šioje srityje ne, nebuvo tinkami ir būtent todėl esą negalima skirti daugiau lėšų. Mūsų kolega Lambertas kalbėjo apie mokėjimus, kurie nevykdomi Tad turime aiškintis, kiek yra nesumokėta ir kiek dar turi būti sumokėta, kiek, aš žinau, iš biudžeto komiteto e, diskusijų. Man atrodo, kad čia kalba sukasi apie 120 milijardų. Tai yra maždaug 40 procentų tų lėšų, kurios skiriamas 7-13 metams. Ir jeigu per ateinančius porą metų reikės išleisti tuos e, 120 milijardų, tai juos reikės iš kažkur paimti, o kaip bus su 14-20 metų e, biudžetu. Tad turime, turime galvoti ir apie 14 metų biudžetą ir galvoti, kaip bus uh, užtikrinti mokėjimai paskui 15 metais. Kad e, mes turime dabar spręsti šitas problemas, antraip bus labai sunku. Thank you, Mr. Eh, Olkvist. Um, the deadline for amendments... Oju, ponui Olbrucht. Pakeitimų teikimo terminas yra rytoj 12 valanda. Balsuosime 24 dieną. dabar. Iki 16 valandos padarysime posėdžio pertrauką, o paskui balsuosime. Dear colleagues, I would like to start the meeting before... Kolegos, pradėkime posėdį ir prieš balsavimą norėjau dar e, šeštąjį darbo atvarkės klausimą paliesti. Tai yra e, laikotarpio pratesimas šešiems mėnesiams nuo sausio iki birželio dėl e, Madeiros ir Azorų akcizo mokesčio sumažinimo. Toliausiai nutolę regionai turi tam tikrų privilegijų, turi specialų status Europos Sąjungoje ir atsižvelgdami į tai, kad yra papildomų išlaidų tokiems regionams dėl transportavimo būtent. E, Labai daugeliu atveju tokie regionai yra, turi šį išskirtinę padėtį. Ir šiuo atveju kalbame apie Zorų, Salyną ir Madeirą ir apie akcizą alkoholiui. Parlamentas yra konsultatinė, konsultuojanti institucija šiuo atveju ir mes tik pateikėme savo nuomonę dėl šio tarybos sprendimo. Koordinatoriai sutarė, kad čia reikėtų taikyti supaprastintas procedūros 46 straipsnio pirmąją dalį, kur negalima pateikti pakeitimų, tik reikia pasakyti taip arba ne pateiktam pasiūlymui. Pasiūlymui, kurį pateikė komisija. Taigi aš norėjau paklausti komiteto, ar Jūs pritartumėte tai supaprastintai procedūrai pagal darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnį ir jeigu taip, tuomet galėtumėme teigiamą nuomonę parengti dėl šio tarybos sprendimo. Taip pat norėjau Jūs informuoti, kad Portugalija norėjo lab, dar labiau šį laikotarpį pratesti, tačiau Kaip žinote, Europos komisija priėmė naujas taisyklės, kurios šių metų Liepą pradės galioti. Ir būtent dėl šios priežasties um, kalbame apie šešių mėnesių laikotarpį, nes nuo Liepos mėnesio pradės galioti naujos komisijos patvirtintos taisyklės, kaip būtų galima naudoti valstybės paramą o, tokiuose teritorijose. Tai yra, kaip valstybės narės galėtų skatinti mm, tokių regionų plėtrą. Tik dėl to ir kalbame apie tą šešių mėnesių laikotarpį. Ar būtų norinčių pasisakyti? Prašom. Jau anakart esu pareiškus savo neigiamą nuomonę šiuo klausimu. Džiugu, kad kalbame tik apie šešių mėnesių laikotarpį, bet ar mes gavę pasiūlymę galėsime pateikti savo nuomonę kažkokią, ar iškart turėsime balsuoti? Noriu pasakyti, kad kalbame tik apie e, gėrimus, alkoholinius gėrimus, kurie yra gaminami ir vartojami e, vietoje, tai yra tose salose. Nuo Liepos pirmos. Bet koks naujas tarybos sprendimas turės patekti į Europos parlamentą. Taigi mūsų komitetas turės teisę uh, nu, bet kokiam naujam pasiūlymui parengti nuomonę. Nes jau nuo Liepos mėnesio bus taikomos naujosios komisijos taisyklės dėl valstybės paramos. Rasa Belkija, vardas atrodo Razandeita. Prašom. Iš ties labai techninis dalykas. Nelabai turiu ką pridurti ir tik norėjau pasakyti, kad mes remiamą pasiūlymą ir galime jam pritarti. Dėkoju, tikiuosi nebus prieštaraujančių šiai supaprastintai procedūrai ir jeigu taip ir yra, galima sakyti, kad sprendimui buvo dėl supaprastintos procedūros buvo pritarta ir apskritai šitam pasiūlymui buvo pritarta. Dėkoju. O tuomet galime perėti iškart prie septinto darbo tvarkės klausimo, balsavimo. Prašau visi patikrinkite savo balsavimo aparatus. Pažiūrėkime, ar veikia. Balsuokime. Prašome, galite balsuoti. Balsavimas baigtas. Taigi, galime balsuoti. Visų pirma, balsuosime dėl Junus Omaržy pranešimo. Turime pranešėjo pakeitimą pateiktą žodžiu. Pritarta. Kas už? 29. Kas prieš priimta. Kompromisas ketvirtas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 33 pakeitimas. Kas už? kas prieš, kas susilaiko, priimta, 35, kas už, kas prieš, priimta, 34 ir 36, kas už, kas prieš, priimta, 5 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta, 37, 38 pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta, 6 kompromisas, kas už, kas prieš, priimta, 43 pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta, 44 kas už, kas prieš. Priimta, 40, patikrinkime dėl 44 pakeitimo, kas už. A, balsuokime elektroniniu būdu. Priimta 29 prieš 7. 45 pakeitimas, kas už. Kas prieš? Priimta 46, kas už. Kas prieš? Priimta Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, priimta. Penkiasdešimtas, kas už, kas prieš, priimta. Penkiasdešimt pirmas, kas už, kas prieš, priimta. Penkiasdešimt antras, iš penkiasdešimt antras, kas už. Patikrinkime dėl 52 pakeitimo arba tiksliau išbraukimo. Balsuokime elektroniniu būdu. 17 ir 18 atmesta. 53 pakeitimas. Ne. 53 kas už. Patikrinkime dėl 53 pakeitimo. Balsuokime elektroniniu būdu. Atmesta. 54 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas už 55, kas prieš, priimta, 57, kas už, kas prieš, priimta, 56 atkrinta, tada 8 kompromisinis, kas už, kas prieš, priimta, 9 kompromisas, kas už, kas prieš, priimta, 63 pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta, 64 pirma dalis, kas už, kas prieš, priimta, antra dalis, patikrinkime dėl 64 pakeitimo antrosios dalies elektroniniu būdu. Atmesta. 65 kas už. Kas prieš priimta. 66 ir 67 kas už. Kas prieš priimta. 68 ir 69 kas už. Kas prieš priimta. 70 kas už. Kas prieš priimta. 71 kas už kas prieš, priimta 72, kas už, kas prieš, priimta 73, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta 74, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta 75, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta 76, kas už, kas prieš, priimta 77, kas už. Patikrinkime dėl 77 pakeitimo, balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. 78. Kas už? Patikrinkime dėl 78 pakeitimo elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. 18.14. 79. Kas už? Dėl patikrinkime dėl 79 pakeitimo. buvo persigalvojusių, taip priimta. 80. Kas už, kas prieš, priimta. 81. Kas už, kas prieš, priimta. 82. Kas už, kas prieš, priimta. 10. Kompromisas. Kas už, kas prieš, priimta. 86. Kas už, kas prieš, priimta. 87. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 11. Kompromisinis. Kas už, kas prieš, patvirtinta. 88 Ne, atsiprašau, sako pirmininkė. Turiu pereiti prie 91 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 92 kas už? Kas prieš? Priimta. 93 kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 12 kompromisas kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 97 pakeitimas, kas už, kas prieš. Patvirtinta, 98 kas už, kas prieš, priimta, 99 kas už, kas prieš, priimta, 100 kas už. Patikrinkime dėl šimtojo pakeitimo. Balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas, priimta. 101 kas už, kas prieš, patvirtinta, 102 kas už, kas prieš, patvirtinta. 13 kompromisas, kas už, kas prieš, patvirtinta. 103 kas už, kas prieš, atmesta. 106 pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. 107 kas už, kas prieš, priimta. 108 kas už, kas prieš, priimta. 14 kompromisas, kas už, kas prieš, priimta. 111 kas už, kas prieš, priimta. 112 kas už, kas prieš, priimta 113, kas už, kas prieš, priimta 114, kas už, kas prieš, priimta 115, kas už, kas prieš, priimta 116, kas už, kas prieš, priimtas 15 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta 121, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta 122 Antram turim pakeitimą žodžiu ir balsuokime, kas už, kas prieš, priimta, 123, kas už, kas prieš, patvirtinta, 124, kas už, kas prieš, susilaikė priimta, 125, kas už, kas prieš, patvirtinta, 126, kas už, kas prieš, priimta, 127, kas už, kas prieš, patvirtinta, 128, kas už, kas prieš, patvirtinta, 129 ir 130. Kas už? Kas prieš? Priimta. Žodinis pakeitimas 131. Kas už? Kas prieš? Priimta. 16 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Priimta. 134 pakeitimas. Kas už? Lingvisinis pakeitimas. Lambertas man rekomendavo balsuoti už. 135 kas už, kas prieš priimta. 136, 137 kas už, kas prieš priimta. 138 kas už, kas prieš. Patikrinkime dėl 138, ja, balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas, atmesta 16 už 18 prieš. 139. Kas už, kas prieš. Priimta. 140. Kas už, kas prieš. Priimta. 17 kompromisas. Kas už, kas prieš. Priimta. 144. Kas už, kas prieš. Patvirtinta. 145. Kas už, kas prieš. Patvirtinta. 146 ir 147. Kas už. Kas prieš priimta, 150 kas už, kas prieš, priimta, 149 kas už, kas prieš, priimta, 148 kas už, kas prieš, priimta, 151 kas už, kas prieš, atmesta, kaip sakėte, atmestas, taip atmestas, 152 kas už, kas prieš, priimta, 153, kas už, kas prieš, priimta, 154, 155, kas už. Patikrinkime dėl 154 ir 155 elektroninių būdų. Balsavimas baigtas. Atmesta. 157. Ne. Dabar balsuokime dėl 156, kas už, kas prieš, priimta, 157, kas už. Patikrinkime dėl 157 pakeitimo. Balsuokime. Pasavimas baigtas, atmesta. 158. kas už, kas prieš, priimta. Dabar perinam prie citatų. Pirmas ir trečias, priimta. Antra, kas už, kas prieš, priimta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, priimta. Penktas ir šeštas, kas už, kas prieš, priimta. Septintas, kas už, kas prieš, priimta. Aštuntas, kas už, kas prieš, priimta konstatuojamosios dalys, devintas, kas už, kas prieš, priimta, dešimtas, kas už, kas prieš, priimta, vienuoliktas, kas už, kas prieš, priimta, dvyliktas, kas už, kas prieš, kas sulaikė, priimta, tryliktas, kas už, kas prieš, priimta, pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, priimta, šešioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta, antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, 23 už. Atsiprašau, sako pirmininkė. Trečias kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. Ir dabar bus 23. Kas už? Patikrinkime dėl 23 pakeitimo. Balsuokime. Balsavimas baigtas, atmesta. 24 pakeitimas, kas už? kas prieš, kas susilaikė, priimta. 25 kas už. Patvirtinkime, patikrinkime dėl 25 pakeitimo. Balsuokime. Balsavimas baigtas, atmesta. 26 kas už, kas prieš, patvirtinta. 27 ir 28 kas už, kas prieš, kas sulaikė, priimta. Ir galutinis balsavimas dėl viso dokumento. Sveikinu, patvirtiname. Dabar pereikime prie kitos, e, kitos nuomonės, kodžios Stavrakakis nuomonė 2012 metų biudžeto vykdymo patvirtinimą. Pirmas pakeitimas, kas už kas prieš, kas sulaikė, atmesta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Aštuntas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Dabar balsuokime dėl visos nuomonės. Trisdešimt trys už priimta nei vieno balso prieš, keletą susilaikiusiųjų. Nežinau, ar jau atvyko specialistai į e, lyčių lygybės klausimo klausimą. Kolegos, dar turime du darbo atvarkės klausimus dėl makroekonominės strategijos ir dėl lyčių lygybės klausimo ir dėl naujos strategijos. Kol kas laukiame dar atvykstančių ekspertų, svečių. Iškartuokite ženklą, kai tik jie atvyks. keista, kad jų čia dar nėra. Norite pasisakyti? Janai Olbrichtai, prašom. Janai, norėjau paklausti. Kaip jūs sakiau posėdžio pradžioje, kaip biudžeto komiteto narys, turiu gavęs informaciją iš Europos komisijos dėl struktūrinių fondų. Turiu viską smulkiai surašyta ir manau, kad mes kaip regionų komiteto nariai taip pat turėtumėme gauti tokį dokumentą. Jis išties labai naudingas. Jūs norite pasakyti, kad negerai, jog biudžeto komitetas gavo ausne? Manau, kad reikėtų abiems komitetams tokį dokumentą iš komisijos pusės nusiųsti. Ar mes turėtumėme prašyti, kad tai, kas siunčiama biudžeto komitetui, būtų atsiųsta ir mums? Ar jūs turite elektroninę versiją? Norite padaryti kopiją ar atsiųsti elektroniniu būdu? Sekretariatas pasirūpins šiuo klausimu ir, kaip suprantu, elektroniniu būdu visi gaus šį jūsų minėtą dokumentą. mūsų laukiami svečiai jau pastate, tad truputį palauksime. Yeah. I will never forgive her, but uh, Please, Brit Marie, we are waiting for you. Jens, let her speak. Mes jūsų laukiame, kolegos, prašom užimti vietas. Ir dabar aš norėčiau jums pristatyti naują iniciatyvą Ir su mumis yra Britmarys Soderberg, Torstenson, Vinet Švedijos centro skyriaus pirmininkė, taip pat Marta Kozer Kochmiel iš Ščecino universiteto bei Eva Ruminska Zinni iš Varšuvos ekonomikos mokyklos. Kalbėtojos gali apsispręsti, kas kalbės pirmiausia – bet kaip suprantu, aš, Brit Marija, bus pirmoji pasisakančioji, prašom. Is it now? Okay, thank you. First of all, I really would like to thank you for giving us the opportunity to Dėkoju už suteiktą galimybę dalyvauti šios dienos reikia komiteto posėdyje ir už galimybę pristatyti lyčių lygybės klausimus. Jie tikrai labai svarbus ateičiai Europos Sąjungoje, jos vystimuisi, jos ekonomikos augimui. lyčių aspektas Baltijos regione ir ekonomikos augimas yra glaudžiai susiję. Ir Interreg buvo pradėjęs, buvo, Interreg pagrindu buvo pradėta įgyvendinti šį iniciatyvą 2010-2011. Ir šalis e, bendradarbiavo pagal tam tikras programas. E, jos apėmė Šiaurės Europą ir Rytų Europą. Čia pateiktus rekomendacijos ateičiai. Čia kalbama apie S2020 strategiją, apie socialinius fondus ir kitų fondų panaudojimą. Mes turime politinės rekomendacijas, kurios yra paremtos gerais pavyzdžiais surinktais iš visos Europos, dirbant su socialiniais fondais. Visi šie regionai parengė veiksmų planus, kaip užtikrinti geresnę lyčių lygybę ir ką įgyventinti ją užtikrinant, vykstant, įgyventinant e, regione S2020 strategiją. Tai reiškia, kad nevyriausybinės organizacijos, pilietinės visuomenės organizacijos ir mokslininkai dirbo su kompetencijos centrais, buvo dirbama su politikais, su viešosios administracijos struktūromis, su privačiomis įmonėmis. Visi šitie veikiai buvo įtraukti į šio klausimo svarstymą. Baltijos regionas parengė tam tikrą platformą ekonomikos augimui ir lyčių lygybės aspektui spręsti buvo stengiamas išsiaiškinti, kaip galima įgyvendinti tam tikrą strategiją Baltijos jūros regione ir kaip tą strategiją pritaikyti. Teko atsižvelgti į lyčių aspektą, inovacijas ir ekonomikos augimą. Švedijos institutas e, buvo tas, kuris pradėjo renkti šį projektą Taip pat dalyvavo tarptautiniai įvairūs, buvo pasitai, tai pasiteltas Olšteto universitetas ir ekonominis, uh, ekonomikos varšos mokykla. Ir buvo stengiamasi aiškinti, kaip įgyveninti šią strategiją Baltijos jūros regione, kaip užmėgsti partnerystės ryšius ir sukurti FRF, tam tikrą platformą, kuri domėtųsi lyčių lygybės klausimais, kaip sukurti kompetencijos e, centrą šiame regione. Be abejo, tam teko pasirūpinti žmogiškų išteklių parengimu, e, teko pasirūpinti suinteresuotų subjektų įtraukimų į projektus. Verslumas, informacinės technologijos, technologijos apskritai, visą tai buvo tie klausimai, kurie buvo svarstomi, dėl kurių buvo diskutuojama. Mes parengėme mes parengėme pavyzdinę iniciatyvą, kuri buvo e, aptarta 13 metų gruodį Varšuvoje, stengiantis aiškinti, kaip dirbti toliau. Latvija, e, Estija ir Lietuva, Vokietija įsitraukė į šios strategijos rengimą. Jų tikslas buvo padidinti gerbuvi, o kitas tikslas buvo išsiaiškinti, kaip prisidėti prie Europos Baltijos jūros regiono plėtojimo, kaip prisidėti prie S20 strategijos įgyvendinimo. Tai reiškia, kad prioritetų srityje mes pirmiausia pasirinkome inovacijas ir taip pat pasirinkome horizontalius veiksmus, kurių tikslas yra įtraukti kuo daugiau veikėjų. Tarp subprioritetų galėtume paminėti mažas ir vidutinės įmonės darbą su juom, švietimo sektorių, ir informacinių ir komunikacijos technologijų sektorių bendrai. E, buvo siūloma e, imtis tam tikrų inovacinių politikų, socialinių ir technologinių požiūrių, nepamirštant socialinių aspektų. Buvo stengiamas pateikti geresnius siūlymus E, atsisakant dabar egzistuojant ne visai tikslių apibrėžimų, buvo diskutuojama apie tai, kaip e, lyčių aspektą integruoti į e, inovacijų sektorių. Mes taip pat pateikime tam tikrų rekomendacijų dėl to, kaip susitelkti prie konkrečių rezultatų. Tai yra iš tikrųjų labai svarbus dalykas. Vienas iš jų buvo rekomendacijos, kaip įtraukti lyčių aspektą į įvairias strategijas ir veiksmus. E, vizijos strategija buvo tokia, pavyzdinės iniciatyvos turėtų tapti modeliu makro regionams, nes tai buvo išbandyta mažesnėme Baltijos jūros regione, kaip pasiteisinusi iniciatyva ir šis modelis galėtų būti perkeltas į makro regionus. Kitaip tariant, reikėtų tą pavyzdinę iniciatyvą išplėtoti ir pritaikyti ir kitose regionuose. E, šis, šie projektai turėtų būti imti taikyti 14 metų vasarį, 27 dieną vyks patarystės platformos sustikimas, kur bus aptarti šie projektai, bus išsiaiškinta, kokį poveikį turėjo ekonomikos augimui. E, štai keletą žodžių apie Baltijos jūros regiono strategiją. Strategijos sėkmingas įgyvendinimas reikalauja, kad būtų išvelgiama į lyčių aspektą, įgyvendinant valdysenos sistemas ir veiksmų planus būtina, kad vyrai ir moteris būtų mm, traktuojami vienodai, tai gali būti tas aspektas, kuris pasitarnaus visai visuomeniai, tai padės pagerinti lyčių pusiausvyrą apskritai. Visą tai visų suinteresuotų subjektų e, labui pasinaudojant visapusiškai vyrų ir moterų e, kompetenciją. Dėkuoju. Uh, good afternoon. Um, my name is Marta. Labą dieną. Marta Huser Kočmelė su atstovauju Ščecino universitetui, ekonomikos ir vadybos fakultetui, statistikos departamentui. Nuo 2004 mes bendradarbavome su uh, e, Vinets universitetu Švedijoje. Mes norėjome sukurti tą Vinets e, centrą, kompetencijos centrą Baltijos jūros regione vyko penkių dienų diskusijos, kai diskutavom apie, mes diskutavome apie lyčių aspektą ir ekonomikos augimą. To būtų gana, bet noriu dar su jumis pasitikdalinti kai kuriomis mintimis. Siekėme išsiaiškinti, koks yra santykis tarp lyčių lygybės ir ekonomikos augimų Baltijos jūros regiono šalyse. 1995 metais iki 2012 mes matėme nuolatinį BVP vienam gyventojui augimą. Štai tą matote skaidrėje. Dešinėje pusėje matome BVP augimo procentą. Matome, kad labai sumažėjo šis augimas prasidėjus tai bendrai kriziai. Tuo pat metu daugelį Baltijos regiono valstybių lyčių lygybės indeksas irgi kilo. Tai reiškia, kad lyčių lygybė yra geriau užtikrinama. Šis indeksas, šis rodiklis buvo pasiūlytas UNDP. Kai kurios šalis pamatė, kad indeksas ėmėsi, ėmė mažėti 2010 metais, lyginant su 2005 jis sumažėjo. Lenkija ir, Lenkija ir Latvijoje sumažėjo labiausiai. Dėl, kodėl? Dėl to, kad sumažėjo moterų užimtumas dėl krizės. Jeigu palygintume tas dvi dimensijas – ekonomikos augimą ir lyčių lygybės aspektą, pamatytume, kad yra labai pozityvus ryšys tarp lyčių lygybės užtikrinimo ir BVP vienam gyventojų lygio. Negatyvus ryšys pasitaiso kalbėto egzistuoja tarp ekonomikos augimo ir lyčių aspektų. Kuo auga labiau BVP, tuo blogiau užtikrinama lyčių lygybė. Tačiau pozityvus ryšys tarp lyčių lygybės ir BVP vienam gyventojų augimo srityje egzistuoja pozityvus ryšys. Su, galime nesunkiai ištikrinti, iš, išskirti dvi Baltijos regionų šalių grupės. E, iš pradžių vienos šalis, kur moteris mažiau prisideda prie E, BVP augimo mažiau. Kodėl taip yra viename iš regionų? Vienas iš tų atsakymų būtų toks, todėl kad egzistuoja e, laiko tam tikras paskirstimo skirtumas. Štai matote visas Baltijos regionų šalis ir matome, kad visose valstybėse narėse moteris mažiau dirba apmokamo darbo negu vyrai ir dirba daug daugiau neapmokamo darbo. Tai reiškia, kad jos turi mažiau laisvo laiko negu vyrai. Todėl mes pasiūlėme 3R taisyklę. Rethink, permastyti iš naujo, e, apmokamo ir atmokamo darbo koncepciją. Pasiūlėme taip pat sumažinti proporcijas apmokamų ir nemokamų darbą ir taip pat pasiūlėme perskirstyti tą darbo proporciją e, rinkoje tarp mokamo ir neapmokamo darbo. Ir taip pat pasiūlėme fiksuoti, užregistruoti mokamą ir nemokamą darbą. Tai štai, tai yra men, ne, toks nedidelis pavyzdėlis to, kokį atliko mūsų kompetencijos centras. Džiaugiamės galėtume dirbti su tokia rimta organizacija kaip Vinets ir Taip pat džiaugiamės galėdami dirbti su tokiais patyrusiais žmonėmis kaip Evaruminskas Zimni ir su kitais uh, kolegomis. Šis kompetencijos centras yra mokslininkų tinklas visame Baltijos jūros regione. Mes dirbame konkrečiam tikslui, skatiname uh, geresnės politikos atsiradimą, geresnės išvelgimą į lyčių aspektą, inovacijas ir augimą. Ačiū. Jeszcze nie, jeszcze nie. A tu? It's okay. Okay, thank you very much. I really... Dėkoju. Labai ačiū Jums už galimybę kreiptis į komiteto narius. Aš esu Eva Ruminska Zimni iš Tarptautinio moterų forumo, kurias vienyje e, moteris verslininkės ir ekonomistės Vašvilos ekonomikos mokykloje. Norint padidinti ES konkurencingumą, darbo vietų kūrimą ir augimą, visų pirmiausia reikėtų panaudoti makroekonominio regiono stiprybę. Ir ES būtent šio požiūrį ir vadovaujasi. Visų antra, reikėtų įtraukti šią trūkstamą lyčių lygybės perspektyvą į e, struktū, strateginį regioninę politiką. Kalbėdami apie makro regionus, turime pasakyti, kad pirmosi, pirmoji strategija buvo skirta Baltijos jūros regionui, bet ir kitose regionuose yra bendradarbiavama, pavyzdžiui, šiaurės, pietų, pietryčių Europoje ir Dunojaus regione. Yra parengtos didelės strategijos būtent tokiems regionams. E, pagrindiniai tokių strategijų tikslai yra augimas ir inovacijos. Ir vėliau aš plačiu apie tai pakalbėsiu, kad tarp šių tikslų nėra įvardinta lyčių lygybės kaip vieno iš tikslų. Taigi Europos Sąjungos strategija Baltijos jūros regionui galėtų atidaryti tas duris, parodyti tą pavyzdį nacionaliniams ir vietos strategijoms. Jei pažvelgsime į Baltijos jūros regiono strategiją, ji atveria naujų galimybių, tačiau nėra visiškai baigta. Marta apie tai kalbėjo, kalbama apie mažas ir vidutinės įmonės, lyčių lygybę, tačiau kitose srityse lyčių lygybė nėra. Ir tas lyčių aspektas nėra minimas. Ir trūksta veiksmų ir projektų būtent su tokiais specifiniais prioritetais ir sritimis. Jeigu mes kalbėsime apie moterų faktorių ir įtaką augimui, galime pastebėti, kad moteris yra tarsi nauja darbo jėga. Bet turime ir kitą argumentą. Tai yra kūrybiškumo, inovacijų. Ir tikrai negalime turėti inovatyvios ekonomikos, jeigu remiamės tik vyriškojų požiūrių. Turi būti įvairovė. Akivaizdu, kad Europos Sąjunga ir komisarė Reding tai yra pasakius, negali savo Europos Sąjunga negali savo leisti turėti tokių gerai uh, iš, ir, e, ir išsimokslinusių uh, namų šeimininkių, nes tai yra tiesiog švaistimas tokias moteris laikyti namuose. Jei kalbėsime apie Europos strategiją 2020 ir sunkiausius regionus, matome, e, nu, kad moteris ten yra varomoji jėga, pavyzdžiui, Silezijos regionas Lenkijoje. E, ten gyvena daug e, pagyvenusių amžiaus moterų, vyresnių nei 45 metai. Ir pavyzdžiui, Italijoje, kalnuotose regionuose taip pat moterių yra didžioji dauguma. Ir jos turi būti ta varomoji jėga, ta socialinių inovacijų ir apskaitai reformų varomoji jėga. Europos strategija 2020 ir vietos, uh, rengiam, vietos regionų rengiamos strategijos 14-20 metams matome, kad labai mažai kalbama apie tą lyčių aspektą strategijose. Mes Lenkijoje išnagrinėjame tam tikras e, vietos strategijas, pavyzdžiui, Vojevočip, ir matome, kad nėra tos lyčių lygybės perspektyvos. Vadinasi, regionai neturi jokio požiūrio, jokios pozicijos e, vyrų ir moterų e, lygybės klausimų. Galite paklausti, kodėl. Kodėl strategijose to nėra. Ir viena iš pagrindinių priežasčių yra ta, kad lyčių lygybė dažniausiai nėra laikoma ekonomikos dalimi, tai yra laikoma atskirų mokslų. Ir kai yra rengiamos strategijos, jų rengėjai nemano, kad tai yra natūrali strategijos dalis. Jeigu perskaitysime strategijas, yra tam tikrų e, komponentų, bet jie yra dirbtinai pridėti ir paminėti strategijose. Lyčių lygybės klausimas nėra integruotas į pačią strategiją nei į strategiją, nei į veiksmų programas. Pavyzdžiui, Lenkijoje mes turime vieną rodiklį, tai yra naujų darbo vietų kūrimą, tačiau tikrai nėra šis rodiklis išskirtas, kiek darbo vietų bus sukurta moteriams ir kiek vyrams. Tai nėra stebima ir būtent tai yra verta paminėti. Mm. Toliau, aišku, būtina kalbėti apie programų finansavimą ir praeitame laikotarpyje nedidelė dalis projektų turėjo lyčių, ly, lyčių lygybės aspektą ir gavo finansavimą tam 7-8 procentai tik tai. Ir mm, mes aiškiai matome, kad lyčių lygybė tiesiog yra susijusi su ekonominiu augimu. Ekonomistai ir žmonės, kurie dirba su lyčių lygybės klausimu, turi skirtingą požiūrį tačiau jie neturi tokios bendros vietos, bendros platformos, kur galėtų susitikti ir aptarti šiuos dalykus. Taigi mūsų projekto, skirto Baltijos jūros regionui, pagrindinis vienas tikslas būtų sukurti tą platformą, kur skirtingų grupių atstovai galėtų susitikti ir pradėti kalbėtis. Žinoma, padėtų turėti daugiau moterų sprendimų prieimime. Neišsiplėsiu čia. Tik noriu pasakyti, kad tik 3 procentai moterų yra įmonių valdybose ir tai reikėtų pakeisti. Taigi, kokie didžiausiai iššūkiai mūsų laukia 14-20 metais? Manau, kad vienas pagrindinių iššūkių yra noras ar bandymas įtraukti lyčių perspektyvą į ekonomikos strategijas ir politikos priemonės. Taip mes galėsime sukurti intelektualią augančią ekonomiką Baltijos jūros regione. Taip pat būtina kurti bendradarbiavimą, skatinti dialogą tarp skirtingų grupių, taip pat nustatyti sėkmės rodiklius strategijose arba rodiklius, kurie lemia, kad strategija būtų sėkminga ir parengti konkrečias rekomenda, politinės rekomendacijas ir konkrečius veiksmus, kurių galima būtų imtis. Mes dirbame kartu su kompetencijos centru ir manome, kad per trejus metus e, tikrai pasieksime rezultatų, kuriais galėsime pasidalinti su kitais regionais, pavyzdžiui, pietričių Europa arba Dunojaus regionu. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū, o dabar suteiksiu žodį Janui Obrich. Dėkuoju. Kalbėsiu lenkiškai. E, e, e, Kalbėsiu lenkiškai, todėl kad mūsų viešnios yra iš Lenkijos. Tris komentarai. Tiksliau, du klausimai ir mm, komentaras. Norėčiau visų pirma jūsų paklausti, kaip jūs e, apibrėžėte apmokamą ir neapmokamą darbą, atlyginamą ir neatlyginamą darbą ir kaip jūs e, matote sąsąją tarp abiejų šių e, darbo rušių. Antras dalykas. Galbūt e, jūs e, laikysit šį mano komentarą šiek tiek provokuojamu. kalbame apie lyčių lygybę ir apie tam tikras profesijas, kurios iš principo yra daugiau moteriškas kabutėse profesijos. Uh, Problema yra ta, jog e, negalima sakyti, jog vyrams neleidžiama dirbti tų darbų, tačiau faktas yra tas, kad kai, kur, kai kuriuose profesijose moteris e, dominuoja ir galbūt reikėtų vertinti tas profesijas būtent tuo požiūriu. Toliau kalbant apie makro, mak, žiūrint makro regioninių požiūrių, galbūt e, visos moterų organizacijos ir asociacijos, ypač kalbant apie e, sanglaudos politiką ES. Galbūt reikėtų nepamiršti, jog kartais mes susidurime su tam tikrais dirbtinais dalykais. Sakykime, kai yra pateikiami klausimynai dėl didelių projektų, tai e, tais atvejais reikia e, pagrysti lyčių lygybės kai, kai, kai kurios aspektus ir tie klausimai ir atsakymai būna labai paviršutiniški, labai dirbtiniai, labai formalūs. Ir Ir tai turi įtakos pačiam projektui ir kartais būtent dėl to nukenčia patys projektai ir nukenčia jų įvaizdis. E, tai daro neigiamą įtaką projektams. Aš Esu pats kilęs iš Silezijos. Ir Silezija galbūt yra labai puikus pavyzdys patriarchalinio modelio gyventinimo srityje. Ir moteris ėmė aktyviau reikštis darbo rinkoje, todėl kad jos norėjo atremti tam tikrus iššūkius tame regione. Komet, sakykime, statomos, kuomet stat, statomas greitkelis toje ar kitoje vietoje, to, tuo metu tose, tokiame objekte gali, gali dirbti ir vyrai, ir moteris. Ir aišku, tas greitkelis paskui bus naudojamas ir vyrų, ir, ir moterų. Ir, tom, ir dažnai toks toks pavyzdys yra pateikiamas kaip lyčių lygybės e, užtikrinimo e, tam tikra garantija, kad pavyzdžiui greitkeliu naudosis ir vyrai, ir moteris. Ir man atrodo, kad tokie pagrindimai kartais iš tikrųjų nėra visiškai primtini. Tack så mycket. Eftersom e, Jan pratar på sitt modersmål så gör jag det också. Dėkoju. Aš pritariu kolegai ir noriu užduoti klausimą. kai kalbame apie tuos pavyzdinius projektus ir makroregionus. Man atrodo, būtina yra turėti reikiamos patirties vietos regioninių lygmenių. Mes vykdome tam tikras programas regioninių lygmenių ir turime stimuliuoti tos projektus, kurie gyvendami vietos regioninių lygmenių. Manau, kad tai būtų geriausia iniciatyva ir norėčiau iš savo patirties pasakyti štai ką. Šiaurės Švedijoje yra ši patirtis sukaupta. 90-aisiais metais, 10-ame dešimtmetyje praėjusio amžiaus mano regione bent šešerius metus įgyvendinome projektą susijusį su moterų verslumo skatinimu. Ta patirtis yra tikrai labai teigiama. šis projektas ilgainiui tapo e, labai plačiai žinomų, tapo akivaizdu, kad tas verslumas yra reikalingas, kad būtent skatinti. Moteris, kurios sukūrė savo įmonės, dažnai dirba sėkmingiau ir įmonės yra ilgamžiškesnės negu vyrų sukurtos įmonės moteris, smulkios verslinkės remia vieną kitą labiau negu tą daro vyrai įmonių savininkai. Tad buvo sulaukta tikrai daug teigiamų efekto ir tai tampa akivaizdžiomis tendencijomis. Tai svarbu plėtoti regioninį lygmenių. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Lambert Van Nistelrooy, prašau. Dank, dank u wel. Eh, heel, heel goed om, eh, zeker in dat hele gebied rond, rond de Baltische. Dėkuoju. Baltijos jūros regione, kaip žinome, lyčių lygybės aspektas susilaukia didelio dėmesio, bei, bei, bei moterų padėtis taip pat. Galbūt e, turėčiau tokį klausimą. Klausimą apie to regiono valstybių požiūrį. Man atrodo, jog e, reikėtų parengti tokią strategiją, kurie apimtų tam tikrą skaičių valstybių, kurios įsipareigotų vykdyti tam tikrus veiksmus. Galbūt taip ir vyksta viskas Baltijos jūros regione, e, sakykime, švietimo e, srityje, nes galbūt šioje srityje dar reikia ne, nemažai ką nuveikti, kad mm, padėtis keistusi. Thank you very much. I pan Jacek Kurski, bardzo proszę. Ja, kolega Ipan Jacek Kurski. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš neslėpsiu, jog šis klausimas yra kiek dviprasmiškas. Aišku, aš esu pats Lenkas, labai džiaugiuosi, kad mūsų viešnios taip pat yra iš mano šalies ir džiaugiuosi, e, jog mūsų kolegės, mūsų viešnios pristato e, sėkmingus, sėkmingų projektų patirtį. Man nerimo kelia tas dviprasmiškumo aspektas, kaip sakiau. Lenkijos e, visuomenės didžioji dalis be jokios abejonės yra proeuropietiška ir pasisako už Lenkiją Europos Sąjungoje. Tačiau Lenkai prieš keletą metų balsavo ne už tokią Europos Sąjungą, kokia yra e, dabar. Ir e, Galbūt dabartinė padėtis iš tikrųjų dar labai skiriasi nuo to, ko mes pageidavome. Europos sėkmė priklauso ne nuo fiktyvių ar ideologinių kriterijų, bet nuo labai konkrečių e, dalykų. Man atrodo, jog man susidaro įspūdis, o aš esu eurorealistas, realistas man susitaro įspūdis, jog mes turime kovoti ne tik tai prieš euroskeptikus, bet e, ir prieš tos, kurie yra pernelyg eurooptimistai. E, lyčių lygybės e, aspektas sąnglaudos politikos platmeje Baltijos jūros regione yra toks dalykas, kurio mes galbūt realiai nelabai galim įtakoti. Aišku, visos valstybės tengiasi užtikrinti kaip galima geresnės sąlygas moteriams, kad jos turėtų e, tinkamas e, atostogas ir e, tinkamą atlyginimą, kad nebūtų diskriminavimo. Tačiau kodėl, e, sakykime, Junktinė karalystė gyvenanti moteris Lenkė, o Lenkės vidutiniškai turi 2,5 vaiko, tuo tarpu Lenkijoje 1,5 tik tai. Kodėl taip yra? Atsakymas turbūt būtų, kad Lenkijoje padėtis yra kitokia, todėl kad e, e, jos Lenkijoje gauna daug mažiau socialinės paramos negu Junktinėje karalystėje. Finansinė parama Lenkijoje yra daug mažesnė. Aš esu iš Dansko, tai yra iš pietinės Baltijos jūros baseino dalies. Ir man atrodo, kad mes tikimės ne tam tikrų taisyklių, kurios nuleidžiamas iš viršaus, o paprasčiausiai realios lygybės visuomenėje. Dėkuoju. Žinau, ar Europos komisija norėtų komentuoti. Aš e, tik tai noriu kai ką pridurti dėl to, ką sakė ponas Kurskis. Man atrodo, jog mes gana greitai padidinsime socialinę paramą E, kuri ženkliai skirsis nuo tos, kur yra dabar. Europos komisija. Uh, Keletą žodžių tik patvirtinant, kad Baltijos e, šalių regiono strategija buvo įdomi, kilo klausimų kitoms šalims dėl jos, ten buvo iškelta visai lie klausimų, kurių vienas buvo toks, o horizontalieji ryšiai, kalbant apie e, strategiją e, ir, ir kitus strategijų gyvenimą Baltijos jūros regione. Europos komisija remia šią iniciatyvą, jinai rengia veiksmų planą. Yra tokių projektų, kurie jau nurodyti veiksmų plane. Švietimas paminėtas tame veiksmų plane yra vienas iš svarbiausių dalykų. Mes matėme, kad Quick Eager plane tai yra atspindėta. Tai yra viena iš tų iniciatyvų, kuri buvo iškelta ir mes manome, kad strategija tai yra iš tikrųjų svarbus dalykas, yra ir kitų iniciatyvų, tokių kaip inovacijos, kaip mažas sudėtinės įmonės ir panašiai. E, dabar vyksta darbas atskirais barais, atskiromis grupėmis ir tai yra puiku dar vienas dalykas, kuris yra susijęs su valdysena turėtume žinoti, kad Europos komisija dirba aktyviai ir pabaigoje kovo parengs komunikaciją dėl makroregionų strategijų. Tos makroregionų strategijos turėtų būti įgyvendintos. Jas turėtų prisimti kaip savas valstybės narės dalyvaujančių strategijų įgyvendinime. Visi šie klausimai yra keliami tam, kad tos strategijos būtų lengviau priimamos tose regionuose, kad jos būtų sklandžiai gyvendinamos. Yra pateikta siūlymų arba jos dar pateiks komisija dėl to, kad būtų galima spręsti skubius klausimus iškylančius įvairiose srityse susijusius su tomis strategijomis. Manau, kad reikia daugiau platformų diskusijoms, daugiau erdvės bendradarbiavimui. Ir norėčiau pasakyti, kad yra kuriami tinklai. Į Vilniuje vykusių formų metu tai jau buvo aptarta, tai taip pat yra kelias nevyriausybinėms organizacijoms išreikšti savo susirūpinimą ir diskusijose kelti aktualius klausimus. Mes taip pat norėtume paskatinti nevyriausybės organizacijas dalyvauti šiame darbe, dalyvauti susitikimuose, kur diskutuojami šio pobūdžio klausimai. Na ir paskutinis dalykas - kaip galėtume skleisti tą gerąją patirtį. Ir akivaizdu yra tai, kad svarbu pasinaudoti tuo, kas jau buvo sukurta. Makroregionų strategijos yra puikia iniciatyva, Tad reikia pasimokyti iš įvairių projektų, išsiaiškinti, kas juose buvo gerai ir kaip tą patirtį paskleisti. Būtina sustiprinti koordinavimo aspektą tarp įvairių makroregionų strategijų. Ir tai iš tikrųjų būtų svarbu. Norėčiau patvirtinti, kad šis klausimas yra keliamas, strategija yra puikiai ir paskui lyčių lygybė taps horizontaliu aspektu, kuris bus įtrauktas į visas kitas ES strategijas. Dėkoju. Uh, Ačiū. Norėjau paprašyti kolegų iš Vinet kompetencijos centro atsakyti. Aš pradėsiu pirmoji. Visų pirma, norėjau atsakyti Janui. Noriu pasakyti, kad mūsų darbo svarbiausia dalis ir tikslas įgyvendinti lyčių, lyčių lygybę ir skleisti šį koncepciją ne tik Baltijos jūros regione, bet ir ateityje ir į kitus makro regionus. Taip, mes jau turime kontaktų ir susisiekime su Dunojaus regionu ir apie tai kalbamės. Ši pavyzdinė iniciatyva yra remiama e, Lenkijos atstovybės ir tikrai galime nuo kalbų pereiti prie darbų ir tikėtis Baltijos jūros regione didesnės lyčių lygybės projekto pabaigoje. Kalbant apie švietimą, buvo užduotas klausimas, kaip galima būtų užtikrinti, kad kiekvienos rytis pagal Baltijos jūros strategiją ir pagal strategiją 2020 kad kiekvienoje srityje atsispindėtų šis, ši koncepcija. Tam reikėtų įtraukti e, vietos institucijas, nes viskas prasideda nuo iki mokyklinio švietimo ir tęsis iki universiteto. Taigi reikėtų užtikrinti, kad berniuk, užaugę berniukai ir mergaitės galėtų pasirinkti tai, ką jie tikrai norėtų daryti ateityje ką norėtų dirbti. Pasirinkti pagal savo norus, o ne pagal lyčių stereotipus. Taigi, kiekvienas vaikinas ir mergina turi teisę pasirinkti. Ir švietimo sistema čia vaidina įtin svarbu vaidmenį. Aš norėčiau prieisti keltą techninių aspektų apmokamas ir neapmokamas darbas. Ką tai reiškia konkrečiai? Čia kalba sukasi apie apmokamą darbą, tai yra darbą darbo rinkoje ir darbą namuose, kuris nėra apmokamas. Tarp lygnant abu šios darbus, vyrų ir moterų procentas e, dirbančių tose srityse yra labai daug pasakantis, nes didžioji dauguma žmonių dirbančių neapmokamą darbą namuose yra moteris ir tai daro įtaką biudžeto požiūrį taip pat. Mes puikiai galime lyginti šitos dalykus remdamėsi 3R taisyklę Ir būtent per tai apibriežti apmokamą neapmokamą darbo savokas. Mes e, galime į tai žvelgti taip pat per biudžeto prizmę. Ir aišku, reikėtų siekti, kad daugiau vyrų dirbtų tą darbą namuose, nes tai būtų naudinga be kitako ir patiems vyrams. Kuo labiau vyrai bus aktyvesni namuose, tuo geresnė pusiausvyrą bus pasiekta. Mes tai konstatuojam Baltijos jūros regione. Dabar krizė baigėsi ir mes turime skatinti moteris e, aktyviau reikštis darbo rinkoje. Tačiau, aišku, laikantis tam tikrų taisyklių, moteris turi turėti tinkamas darbo vietas darbo e, rinkoje, geros kokybės darbo vietas ir jos turi turėti teisę dirbti tose sektoriuose, kur yra plėtojamos naujos technologijos. In English, because I think... Atsiprašau, angliškai atsakinėsiu nes galbūt didesnį auditorijos dalį pasieks mano atsakymas. Ponas Kurskiai išreiškė susirūpinimą apie tai, ar Europa tikrai seks šiuo modeliu ir ar tikslinga šį modelį skleisti už ES ribų. Leiskite man priminti, kad Europa keičiasi ir dabar Europa yra visiškai kitokia. Dabar moters pozicija ekonomikoje yra visiškai kitokia ir ambicijos nebe tos. Dabar stengiamasi suderinti šeimos gyvenimą ir karjerą. Taigi, jei norime mes naujos Europos, Mes turime išnaudoti moterų turimą potencialą. Jeigu mes to nepadarysime, mes būsime ta pralaiminčioji pusė. Ir nepasieksime ES strategijos tikslų. Reikia pastebėti, kad Europa tikrai nebe tokia, kokia buvo prieš 40-50 metų ir tai puikiai parodo demografinė situacija. Akivaizdu, kad Iš statistinių duomenų ir tyrimų EBPO matyti, kad dabar tendencijos kitokios. Prieš tai moteris turėdavo pasirinkti. E, jos mm, rinkdavosi šeiminį gyvenimą ir turėdavo palikti profesinę veiklą. Tačiau dabar padėtis kitokia. Moterims nereikia palikti darbo, jeigu jos nori turėti vaikų. Ir matome pavyzdžius – Švedija ir kitas šalis. Reikia paprasčiausiai pakeisti politikos priemonės ir mąstymą, kad galėtumėme užtikrinti e, šią pusiausvirą. Ir šis klausimas liečia ne tik vien moteris ir ne tik vien vyrus, tai liečia abi lytis. Taip pat reikėtų, žinoma, ir užtikrinti, kad vyrai e, galėtų dirbti ir turėtų saugią darbo vietą, kol moteris rūpinasi šeima. Ir čia reikėtų kalbėti apie strategijų formulavimą ir jų išbandymą dabar konkrečiu atveju Baltijos regione. Toks yra mūsų požiūris. Ir labai trumpai dėl verslumo norėjau paminėti. Tai yra tikrai labai dinamiškas būdas kurti naujas darbo vietas. Ir jeigu sakome, kad moteris yra to tokia pat vesininkė kaip vyras – mes truputį klystame, nes būdama verslininkė, moteris dar turi pasirūpinti šeimą ir vaikais, taigi turi būti daug energingesnė. Ir tai turėtumėme atsižvelgti. Na, galima sutapatinti ir vyro ir moters vaidmens šiuo atveju. Pavyzdžiui, Lenkijoje moteris ir vyras nusprendžia įkurti verslo įmonę jie rizikuoja netekti, moteris rizikuoja netekti išmokų, šeimos, šeimai skirtų išmokų. Taigi, turėdama savo verslą, moteris m, rizikuoja netekti valstybės paramos. Taip, tai aš suprantu, kad mūsų projektas ambicingas ir turime užsibrėžę nemažai tikslų ir turime savo teiginiams empirinių įrodymų. per e, socialinę paramą, kai bandome išlaikyti moteris namuose kuo ilgiau, paprasčiausiai toks elgesys netinka, jis tikslų neįgyvendina ir su taip niekur nevažiuosime. Tai yra ta politika, kuri kainuoja brangiai. Atleiskite, perėjau prie e, Lenkų kalbos, norėjau kaž, e, pasakyti svarbų dalyką. Kad užtikrintume moterims galimybė pasinaudoti vaiko gimimo finansinėmis teigiamas pasiekmėmis turi būti tam tikra politika. Lenkija, Čekija bandė tokią politiką įgyvendinti, tačiau jinai nepasiteisino kol kas, tad e, galbūt reikėtų kai ką koreguoti, reikėtų keisti mūsų požiūrį ir reikia moteris įtraukti aktyviau į e, darbo rinką ir tai daryti ne dirbtinai ir neturi būti jokios prievartos, tačiau tai turi būti integruojantis požiūris. Jūs minėjote greitkelio pavyzdį. Aišku, tu, tu, turi būti atsižvelgiama į lyčių lygybės aspektus ir nedirbtinai. Tačiau jeigu žiūrėtume dabar į transporto sektorių miestuose, į viešąjį transportą, čia yra be jokios abejonės, čia turi būti tam tikra lyčių lygybės e, dimensija miestuose ir regionuose. Aišku, toksai požiūris turi padėti mums gerinti makroregioninę padėtį. Mes turime lyginti Baltijos jūros regiono valstybių patirtis ir galbūt tas palyginimas padėtų mums peržiūrėti paskui vietinės ir regioninės strategijas. Aš e, manau, kad e, diskusija šito klausimo vyks regionuose Lenkijoje. This, this... Dėkoju. Jei daugiau norinčiųjų pasisakyti nėra, tuomet galime baigti svarstyti šį darbo atvarkės klausimą ir perėti prie kito klausimo, dešimtojo. Komisijos pristatymas ES strategija dėl Antrijos ir Jonijos jūrų regiono. Kaip suprantu, strategija yra dabar kaip tik rengiama ir aš kviečiu komisijos atstovą būtent ir pristatyti. Hello, thank you very much. Good afternoon. Dėkoju. Labadiena. Turiu parengęs trumpą skaidrių prezentaciją ir aš kalbėsiu apie naują makroregioninę strategiją Adrios ir Jonijos jūrų regionui. Papasakosiu, kokia yra dabartinė situacija ir kur mes planuojame judėti ateityje. pats šios strategijos pagrindas gali būti rastas daugelyje bendradarbiavimo iniciatyvų. Ypač bendradarbiavimas tarp Europos Sąjungos 2000 metais apjungiant Albaniją, Bosniją, Hercegoviną, Graikiją, Kroatiją, Italiją, Jotkalniją, Serbiją ir Slovenija. Jau 14 metų šios šalis bendradarbiauja. Iniciatyva e, buvo skirta stabilizuoti šį regioną po konflikto ir buvo imtasi tokios vyriausybinės iniciatyvos nukreiptos ekonomikai ir socialiniai padėčiai keisti. Šios iniciatyvos rezultatas tai yra e, jūrų strategija, kurią parengė komisija ir priėmė 12 metų lapkričio 30 dieną. Europos vadovų taryba gruodžio 2012 metų gruodžio 14 dieną suteikė komisijai įgaliojimus pateikti, parengti naują makroregioninę strategiją Adrios ir Jonijos jūrų regionui iki 14 metų pabaigos. Taigi komisijai gruodžio mėnesį buvo suteikti tokie įgaliojimai jei bus peržiūrėtos makroekonominės strategijos ir ši peržiūra, šią peržiūrą komisija turi pristatyti, turėjo pristatyti 13 metų birželio mėnesį. Ir trumpai apie tą strategijų vertinimą dabar pakalbėsiu. Taigi tai viskas vyko 13 metų birželį. Ir sakoma, kad naujos strategijos turėtų būti svarstomos tik tuo atveju, jeigu tikrai yra reikiamybė tokioms strategijoms ir jeigu yra matoma konkreti pridėtinė vertė jų teigiama. Ir kitas dalykas yra tas, kad bet kokia nauja strategija turėtų turėti konkrečius apibrėžtus tikslus, bendrus iššūkius ir galimybės numatytam regionui. Taigi tokios buvo dvi pagrindinės rekomendacijos. Ir žinoma, stra... būtina, kad valstybės narės arba valstybės įsipareigotų ir turėtų administracinę paramą mm, numatytos strategijos įgyvendinimui. Komisija ir šių aštuonių šalių nacionalinės valdžios įstaigos, kalbėdamasis įvardino pagrindinius ramščius, pagrindinės sritis. Taigi, tos pagrindinės sritis, kuriuose daugiausia patiriama kliūčių, kur kyla daugiausia iššūkių, būtų jūrų politika ir augimas – transportas ir energetiniai tinklai, aplinkosauga ir turizmas. Taip pat buvo jau vardinta keletas horizontalių aspektų, pajėgumų kūrimas, moksliniai tyrimai ir plėtra, inovacijos, mažos ir vidutinės įmonės. Komisijos lapkričio mėnesį priimta jūrų strategija tikrai atitinka šiuos visus punktus ir galima sakyti, e, vienas šitas remstis yra ir būtent skirtas tai strategijai. Du tūkstančiai tryliktųjų metų rugsėjį šių metų sausį Buvo konsultuojamasi su įvairiomis suinteresuotomis šalimis. Buvo tariamasi dėl koordinavimo ir norima sudaryti poras tarp uh, naujų šalių ir uh, valstybių narių. Matome, kad už jūrų uh, klausimą buvo atsakinga Graikija ir Jotkalnija, už tinklus Italija ir Serbija, už aplinkos saugas Slovenija ir Bosnija ir Hercegovina, už turizmą Kroatija ir Albanija. Taip pat dalyvavo, žinoma, ir komisija konsultacinėme procese. Taip pat sulaukime daug paramos ir indėlio iš kitų institucijų, tai yra iš regionų komiteto, iš regionų komitete sukurtos tarp regioninės Adrios ir Jonis jūrų regionui skirtos darbo grupės. Daug sulaukime paramos iš jų. Taip pat iš ekonominio ir socialinių reikalų komiteto sulaukėme nuomonės, kurią mes, į kurią atsižvelgsime rengdami šią strategiją. Konsultavimosi procesas buvo užbaigtas aną savaitę vykusią konferenciją Atenuose vasario 6-7 dienomis. Iš ties sėkmingas buvo renginys, beveik 900 žmonių užsiregistravo, tačiau dėl ribotų galimybių galėjome priimti tik 600 narių. Dalyvavo asmenys iš viso regiono, skirtingų valstybių renginį atidarė Graikijos ministras pirmininkas Samaras, kiti ministrai dalyvavo taip pat renginyje, komisar, komisijos nariai Hamė ir Damanaki dalyvavo renginyje taip pat. Taigi mes matome, kad tai yra ne tik e, regio generalinio direktorato, bet ir jūrų reikalų generalinio direktorato liečiantis klausimas. Ir pagrindinė mūsų konferencijos žinutė buvo ta, kad tai yra galimybė žiūrėti į priekį, versti naują puslapį, ištrūkti iš krizės gniauštų ir remti valstybės, kurios dar nėra Europos Sąjungos narės, kurios yra potencialius kandidatės. Ir mes kalbėjome, kaip mes galime padėti integruotis, kaip galėtumėme remti Balkanų valstybės. Keturios darbo grupės buvo konferencijoje, kur buvo kalbama apie apimti, temas, veiksmus, strategijos ramščius. Ir baigė konsultaciją su suinteresuotomis šalimis – galime pasakyti, kad gavome daug indėlio ir dabar kitas etapas bus strategijos projekto rengimas. Parengsime veiksmų planą ir komunikatą ir siūlysime tokią pragmatinę strategiją, kur būtų įvardinti <coughs> keli bendri pagrindiniai iššūkiai, kurie buvo aptarti atėnuose. Ir taip pat kalbėsime apie konkretų veiksmų skaičius, ko reikėtų imtis regione. Akivaizdu, kad strategijos tikslas yra skatinti tvarę ekonomiką Adrios ir Jonės jūrų regione, skatinti gerovę augimą ir naujų darbo vietų kūrimą. Ir žinoma, taip pat strategija turės tikslą plėsti tą ES integraciją Balkanuose. Taigi, pirmasis ramstis, mes sugalvojome tokį pavadinimą Mylinasis augimas, Blue Growth. Pirmajam ramščiui, kuris kalba apie jūrų klausimus, kitas ramstis yra regionų sujungimas. Čia kalbame apie energetinius tinklus, transportą ir jūrų transportą, kuris yra labai svarbus būtent šiam regionui bet ne tik apie jūrų transportą. Galime kalbėti, žinoma, ir žemės transportas ir energetiniai tinklai yra taip pat vienodai rūpimi šiam regionui. Ja. Kitas ramstis – aplinkosauga, aplinkos kokybė. Žinoma, vėlgi kalbame apie bioįvairovę, jūrų aplinkosaugą, ir pagrindinis ramstis tvarus turizmas. Atenuose gavome tokį, sulaukėme nuomonės, kad galbūt reikėtų išskirti tokias sritis turizmo infrastruktūra, paslaugos ir tvarus turizmas. Taip pat e, visiems ramščiams svarbus dalykai yra pajėgumų kūrimas ir komunikacija. Ir, kaip jau minėjau, mažos vidutinės įmonės, moksliniai tyrimai ir inovacijos. Ir kiti mūsų žingsniai. Komisija iki birželio mėnesio parengs veiksmų planą ir komunikato projektą. Ir mes tikimės, kad strategija bus patvirtinta maždaug šių metų birželio viduryje. Tuomet strategija bus perduota bendrų reikalų tarybai birželio 24 dieną, tai vis dar pirmininkaujant Graikijai. Ir jau darbo atvarkė yra įtrauktas komunikato aptarimo klausimas – Ir toliau strategija bus perduota pirmininkaujančiai Italijai ir lauksime pritarimo iš Europos vadovų tarybos rūpjūčio mėnesį. Ir iš karto sulaukę pritarimo iš Europos vadovų tarybos pradėsime įgyvendinti strategiją ir tikimės tą padaryti iki metų pabaigos. Ir galiausiai Kaip žinote, makro regioninės strategijos neturi jokių o, išskirtinių finansinių o, galimybių. Tačiau tai nereiškia, kad nėra išteklių, kuriais galėtumėme pasinaudoti. Makroekonominės strategijos gali apjungti fondus, kurios kurie yra skirti e, tiems tikslams ar tiems iššūkiams, kurie yra paminėti strategijoje. Taigi, e, planavimo ir programavimo dokumentuose naujam laikotarpiui mes į tai ir atsižvelgsime. Dėkuoju išdėmesį. Dėkuoju. Kolega Hrisohel, atsiprašau. keletą klausimų, kuriuos norėčiau tie keturi ramšiai, kurie buvo parodyti, kokios yra sąsajos tarp, tarp, tarp jų, pavyzdžiui, energetikos e, ramstis ir kaip jisai suderinamas su aplinkosaugos e, ramščiu, sakykime, yra e, elektros tinklai ar naftos tiekimo tinklai, ar, sakykime, kalbame apie atsinaujinus energijos šaltinius, tam tikros programos. Uh, E, srityje, ar sakykime, jeigu kalbame apie turizmą, tai kaip tai e, siejasi su e, jūrų sektoriumi. Galbūt čia kalba sukasi apie laivus, kurie naudos kitų rušių kūrą, kuris teršia mažiau. Ar čia kalbama tik tai apie uostų atnaujinimą? Nes mes norime, kad investicijos dabar būtų ekologiškesnės, kuomet investuojami sanglaudos e, fondų pinigai. Tad e, jeigu statome daugiau uostų, tad galime priimti daugiau kruizinių laivų, bet nebūtinai tai tiesiog siejasi su turizmo padėties gerinimo. Ir kaip čia atrodo tas lyčių e, lygybės aspektas makro regiono lygmenių. Nes kalbėjome prieš tai apie Baltijos jūros regioną ir e, žinome, kad e, Baltijos jūros regionas šiuo metu investuoja į, į, į, į dujų sektorių e, aktyviai. Mūsų regionui taip pat reikia panašių investicijų, mums reikia naujų sektorių. Kalbam apie regionų plėtrą. Tuo tarpu e, strategija šitam aptariamam regionui remiasi tam, tam tikromis senomis nuostatomis. Ir kyla daug klausimų. Jeigu kalbam apie uostus, tai kurie uostai bus uh, atnaujinami, ar tie, kurie priims kruizinius laivus, ar mes plėtosime turizmą, sakykime, remdamėsi žinių ekonomiką labiau. Kitaip sakant, ar čia mes kalbame apie naujas infrastruktūras, ar apie ekologiškesnės infrastruktūras. Galbūt e, ta diskusija e, išeina truputį už mūsų kompetencijos e, ribų, bet tokia diskusija jau vyko prieš 20-15 metų ir turime žiūrėti per šią prizmę, kalbėjome apie sanglos e, lėšas. Ar turėtumėte komentarų kokiu nors kolegos? Ačiū. Norėčiau kreiptis į kolegę, kuri labiausiai rūpinosi turizmo ramščiu. Norėčiau pasakyti štai, ką reaguodamas į tai, kas buvo išsakyta. Regioninė, makroregioninė strategija iš buvo labai svarbi ir šiuo specifiniu atveju mums mes turėjome prabangą remtis kitomis dviem makroekonominėmis strategijomis. Ir mes pabandėme pasiremti visomis išmoktomis pamokomis iš senų klaidų ir bandėme pasiremti anksčiau egzistavusiomis makroregioninėmis strategijomis. Atsižvelgėme į visą eilę temų ir tų temų pasirinkimas buvo susijęs su Baltijos regionų strategijomis. Mes pasižiūrėjome, kad reikia identifikuoti prioritetinės rytis ir taip toliau ir panašiai, nes, už, nes tų temų iš pradžių buvo labai daug. Ir mes iš tikrųjų rėmėmės makroregioninių strategijų patirtimi. Tiek turinio tiek struktūros požiūrių. Jūs taip pat kalbėjote apie energetiką. Aš kalbėjau apie tvarumą. Aš e, manau, kad akivaizdu yra tai, kad energetikos aspektas būti matomesnis. Ši strategija turi tikslą skatinti tvarų turizmą. Vienas iš ramščių to yra aplinkosauga ir kai diskutavome su nacionalinėmis administracijos struktūromis ir suinteresuotais subjektais. Mes paprastai taip darome, mes konsultuojame su suinteresuotais subjektais. Vienas iš svarbiausių dalykų buvo toks. Mes keliam klausimą, ar galima būtų dirbti efektyviau nacionaliniu lygmeniu. E, ir mes nusprendėme, kad tai, kas yra tinkamai atliekama nacionaliniu lygmeniu, taip turi ir būti daroma ir toliau. Pridėtinės vertės turėtų būtų, būti siekiama atremiant tam tikrus iššūkius ar pasinaudojant tomis progomis, kai reikia aukštesnio lygmens bendradarbiavimo. Ir galėčiau pateikti specifinį pavyzdį. Mes bent jau iš pradžių nusprendėme susitelkti prie tinklų kūrimo. Mes nu, norėjome, kad būtų tinklai sujungtos tam tikro regiono šalis tarpusavyje. Aš nesu žaliosios energijos vystymo specialistas. Nežinau, ką specialistai išmoko įvairiose šalise iš šių projektų. Tačiau mes keliame alternatyvios energijos vystymo klausimą. Ir mes man, supratome, kad tą energiją plėtoti apsimoka tada, jeigu tarpusavį sujungti šalių tinklai. Tik tada galima efektyviai dirbti, užtikrint, kad energija pasieks visas suinteresuotas šalis. Tiek kalbant apie elektros energiją, tiek kalbant apie vamzynų sujungimą, tai yra visiškai tas pats. Jeigu kalbėtume turizmo sritį, galėtume pasakyti, kad mes neketiname kurti naujų infrastruktūrų. Pagrindinis tikslas būtų toks pasinaudoti egzistuojančią regione infrastruktūrą efektyviau, geriau, bendradarbiaujant tarp regionų valstybių, nes tai turėtų leisti geriau panaudoti e, turizmo reikmėms infrastruktūrą. Svarbiausias dalykas buvo pagerinti turizmo valdymo kokybę, bendradarbiaujant regionų šalims, Svarbu, kad valstybės narės koordinuotų savo pastangas užtikrinant, kad turistai turi prieigą prie potencialių rinkų. Tie galėčiau kol kas pasakyti. Prieš suteikdama žodį kolegiai, papildyti dėl turizmo, norėčiau pridurti dar štai ką. Norėjau pasakyti, kad mes bent jau neturime ketinimų užsiimti senamadiškų planingų kažkokiu ir nuleisti sprendimus iš viršaus į apačią. Mes, lankome, mes laikomės priešingo požiūrio. Komisija pastebėjo, kad valstybės jautė poreikį daryti kažką šioje srityje, šioje srityje. Komisija buvo prašoma parengti šias strategijas. Mes rengdami šias makroregioninės strategijas – išklausėme maksimumą suinteresuotų subjektų. Ir tą darėme keletą pastarųjų mėnesių. Stengiamės veikti kuo inovatyviau, stengiamės pasiremti kitų patirtimi. O dabar kolegė gal norėtų kažką trumpai pridurti. Nedaug ką liko pridurti. Dėkoju. Norėčiau pridurti apie tai, kad bendradarbiavame su kitais direktoratais, aplinkos saugos konkrečiai direktoratu. Kiekviename ramstyje mes išklausome kitų direktoratų poziciją, mes taip pat remiamės kitų makroregioninių strategijų patirtimi ir stengiamės sukurti iš tikrųjų draugišką aplinkai padėti kiekvieno, kiekviename iš tų ramščių. Jūs teisingai paminėjote, kad šitokios krypties mes ir laikomės. O kai dėl turizmo? Mes nesiūlome vystyti didelės infrastruktūros, kurti kažkokių ypatingų dalykų, tiesiog siūlome plėtoti tvarų turizmą įmantis konkrečių veiksmų įskaitant visą eilę turizmui ir aplinkai draugiškų veiksmų įdėgymą. Tiek būtų. Priedo. Pirmininkė, ačiū. Suprantu, kad šį darbo tarkis klausimą nagrinėti baigėme ir norėčiau informuoti Jūs apie tai, kad atsižvelgiant į koordinatorių posėdžių rezultatus, kurie kiti klausimai bus nagrinėti rašytiniu būdu, kitų klausimų nėra, koordinatorių posėdžio nebus o kitas posėdis vyks vasario 24 dieną pirmadienį Strasbūre. Tai bus labai svarbus posėdis, trumpas, bet labai svarbus. Turėsime balsuoti dėl DFP nuomonės. Dėkoju. Ačiū.